Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, šioje salėje ir už jos ribų. Aš esu labai laimingas, kad galiu šiandien su jumis pasidalinti viziją apie savo būsimą portfelį. Kalbėsiu apie Europos kaimynystės politiką ir uh, apie darybas dėl ES plėtros. Tikrai labai džiaugiuosi, kad e, galiu su jumis bendradarbiauti šiais svarbiais klausimais. Jūsų požiūris labai svarbus man por, for, e, ateityje e, einančias pareigas. ES yra svarbi tiek plėtros politika, tiek ir kaiminystės politika siekiant taikos, remiantis mūsų pagrindinėmis vertybėmis. Nepamirškime, kad maždaug prieš dviejus metus mes už tai gavome ir Nobelio taikos premiją. Aš norėčiau, kad ES įgautų svaresnį vaidmenį. Tai yra būtina, norint apginti mūsų pačius svarbiausius interesus. Tai yra svarbu ir uh, E, mūsų kaiminėms šalims, mūsų reformų partneriams. Mes turėtumėm veikti pasitikėdami savimi, bendraudami su kaiminėmis šalimis ir taip pat mes turime aiškiai informuoti mūsų piliečius apie tai, ką mes darome. Aš norėčiau savo darbus glaudžiai sieti su Europos parlamentu ir komisijos vyriausiai galiotinė ir pirmininkės pavaduotoja. Ponės ir ponai, aš norėčiau pradėti nuo plėtros. Panas Junkeris sakė, kad per artimiausius penkerius metus plėtra nebevyks, nes e, atėjo laikas konsoliduoti tai, kas buvo pasiekta tarp 28 valstybių narių. Na ir iš tikrųjų ne viena partnerė nebus pasiruošusi tapti ES nare šiuo laikotarpiu, bet tai nereiškia, kad e, mes turėtumėm nutraukti savo veiksmus atvirkščiai. E, aš padėsiu toms šalims, kurios nori prisijungti prie ES, e, jeigu jos už... įgyvendins visus kriterijus. Aš jau dirbu regioninės plėtros komisaru ir supratau, kad būtina kruopšiai parengti naujas narės e, ir jas parengti būsimai jų atsakomybei. Aš noriu paminėti tris e, gyvybiškai svarbius klausimus. Tai yra teisės viršinybė, pagrindinės teisės, ekonomika ir tinkamai veikianti demokratija. Taip pat yra reikalingi ir atitinkami administraciniai pajėgumai. Tai yra esminiai dalykai ir mūsų dėrybų šūkis turėtų būti kokybę, o ne greitis. Aš savo kadencijos pradžioje pateiksiu pasiūlymų, kaip, mums, kaip mes galime prisidėti prie e, šių prioritetų. Kalbant apie teisingumą ir teisės viršenybę, aš labai glaudžiai bendradarbiausiu su pirmoju pirmininko pavaduotoju. Taip pat e, teisingumo vartotojų reikalų lyčių lygybės komisaru, taip pat migracijos ir vidaus reikalų komisaru. Būtina kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, gyvendinti viešo administravimo reformą ir taip toliau. Tai yra esminiai dalykai, kur mes nesieksime jokių kompromisų. Ta pati galiu pasakyti ir apie pagrindinės teisės. Diskriminacijai nėra vietos tose visuomenėse, kurios nori prisijungti prie ES. Antras labai svarbus klausimas yra ekonomika ir mūsų pastangos siekti augimo ir kurti naujas darbo vietas. Aš noriu pažvelgti iš naujo ekonominius prisijungimų prie ES kriterijus. Reikėtų pasinaudoti mūsų Europos semestru ir užtikrinti, kad mūsų plėtros kriterijai būtų tokie, kad jie paremtų, padėtų mūsų partneriams įvykdyti visus gyven, reikalavimus tam, kad jie galėtų prisijungti prie mūsų ir kurti gerovę jau dabar. Tam, kad tos reformos būtų struktūrinės ir tvarios, jos turi e, suteikti žmonėms realių privalumų ir realios naudos. Ir aš norėčiau, kad mūsų regioninė politika skatintų mūsų partnerė, partnerės siekti augimo, didesnį konkurencingumo ir įgyvendinant tiks, e, tikslinės reformas e, konkrečiose sektoriuose. Tam, kad visuomenė mūsų remtų, turime e, taip suformuoti savo e, pagalbos e, pasirengimo narystiai priemonės, kad jos būtų lab, nukreiptos į tas rytis, kur galime pasiekti realių rezultatų. Tik tai mūsų tikslas yra sukurti realią tikrą demokratiją. Šis parlamentas prisideda prie reformų procesų plėtro, šalyse kandidatėse. Mes padedame kurti skaidresnį vis, visuomenę, vyriausybę ir atviresnę žiniasklaidą. Aš tikiuosi, kad jūs paremsite mano pastangas. Aš tikiuosi taip pat, kad mes galėsime glaudžiau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė tam, kad galėtume gerai įtvirtinti vykdomas reformas. Negalime stovėti vienoje vietoje. Ne, aš noriu, kad tam tikrose vietose mes sustiprintume savo santykius su e, partneriais, kurie siekia narystės. Turime taip pat gilinti regioninį bendradarbiavimą ir padėti mūsų partneriams spręsti dvišalius konfliktus. Mūsų e, partnerės negalės e, neįveikusios savo praeities e, konfliktų žengti Europos link visos kartu. Aš taip pat skatinsiu gilesnį dialogą tarp Belgrado ir Prištinos. Vakarų Balkanų šalis turi būti geriau sujungtos. Uh, tarpusavį ir su Europos Sąjunga. Šis regionas e, negali e, būti tokia savotiška skelia žemėlapyje transporto, energijos tinklų e, žemėlapyje. Turime padėti taip pat šiam šalims reformuoti savo energetikos ir transporto tinklus pagal mūsų TNT, TNT ir TNE projektus. Aš taip pat ketinu pasinaudoti savo patirtimi, kurie sukaupiau, kai buvau sakingas už regioninę politiką, tam, kad užtikrinčiau, kad visos investicijos būtų tikslinės ir labai efektyvios. Aš taip pat pasinaudosiu savo patirtimi tam, kad galima būtų geriausia pasinaudoti įvairiais makroekonominiais tinklais ir Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, aš darysiu viską tam, kad būtų kuo geriau rengiamos judumą skatinančios programos. Bet Europos Sąjunga turėtų taip pat skatinti reformas Turkijoje. Aš norėčiau modernizuoti muitinių sąjungą tam, kad mes galėtume taip pat daugiau dėmesio skirti viešiems pirkimams ir prekybai žemės ūkio produktais. Uh, Darybos dėl narystės galės būti sėkmingai tęsiamos tik tuomet, jei Turkijos vyriausybė įsipareigos laikytis pagrindinių teisių ir vykdyti reikalingas reformas. Gerbėjai Europos parlamento nariai, kai mes kūrėme prieš dešimt metų savo kaiminystės politiką, kas galėjo įsivaizduoti e, suirutę ir nestabilumą e, rytuose ir pietuose nuo mūsų sienų. Dabar, kai galvojame kaiminystę, mes tai tik norime kurti klėstėjimo ir demokratijos e, e, erdves šalia mūsų sienų. Dabar mes kalbame ir apie savo saugumą apie būtinybę apginti mūsų pagrindinės vertybės ir pagrindinius interesus. Mano pagrindinis prioritetas bus užtikrinti, kad viskas būtų padaryta tam, kad būtų įspręsta dabartinė krizė Ukrainoje. Mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti sprendimas, kuris gerbtų ir sižvelgtų į Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenumą ir nepriklausomybę. Ir taip pat tarptautinę teisę. Turime remti pagrindinį Ukrainos ir jos žmonių pagrindinės teisės patiems padaryti savo strateginius pasirinkimus. Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimas, kuris buvo, buvo ratifikuotas šiam, šiuose rūmose, buvo labai svarbus žingsnis į priekį, kuris sustiprins ekonominius ir socialinius ryšius tarp ES ir Ukrainos ir taip pat atneš daugiau stabilumo ir klėstėjimo visam Europos žemynui. Ne, mūsų kaiminystės politika yra priemonė, kuria, kuri padeda mums stiprinti santykius su savo kaimynais. Tačiau mes turime ją keisti, atsižvelgdami į uh, uh, besikeičiančias aplinkybės. Ponas Junkeris paprašė manęs uh, peržiūrėti pasirinkimo narystės pagalbos priemonė ir aš ją norėčiau aptarti su jumis. Pirmiausia, mes turime nepamiršti, kad turime diferencijuoti savo požiūrį kiekvieną šalį. Uh, Ir tai turi būti realus požiūris. Antra, mūsų politika e, turėtų būti lankstesnė tam, kad mes galėtume reaguoti kuo skubiau, kai tai yra, to reikalauja mūsų partneriai. Toliau mes turime turėti teisingas priemonės, kurios padėtų mums spręsti visus svarbiausius klausimus, tai yra ir prekybos, energetikos ir migracijos klausimus. Ketvirta, mus turime. O, padaryti viską, kad mūsų šalis partneriai suprastų, kad tai yra, mes siekime bendrų tikslų, turime įtraukti ir verslai, ir pilietinės visuomenės atstovus į e, savo projektus. Mes norime kad tos šalis tobulintų savo valdyseną ir mes turime taip pat įsėti savo pažadus, kuriuos duodame toms šalims. Turime turėti ir aiškę strategiją, kuri padėtų mums siekti savo interesų ir o, išlaikyti savo įtaką kartu neišduodant savo principų. Rytuose rytų partnerystės politika sukuria gerą sistemą. Ir aš darysiu viską tam, kad Ukraina, Moldova ir Gruzija gautų visą joms reikalingą paramą, tam galėtų, kad toliau vykdyti tokias reikalingas ekonomijos reformas ir tvirtinti demokratiją. ypatingai uh, Ukrainai mes teiksime uh, ypatingą paramą. Nepamirškime ir Armenijos, ir Azerbaidžiano. Mes ketiname uh, stiprinti kritinio bendradarbiavimo politiką su šiomis šalimis. Aš taip pat ketinu parengti Frederiką Mogerinį tam, kad ji padėtų mums geriau, kad mes visi kartu galėtume geriau spręsti konfliktus rytų e, kaiminystėje. Mes taip pat e, e, tęsime dialogą su Rusija. Rusija turėtų ne, suprasti, kad mūsų kaiminystės politika ir rytų partnerystės, proje, pro, tai partnerystė tai nėra projektai, plėsti, kurių tikslas aplėsti savo įtaką Rusijos įtakos kainą. Mes norime, kad šalis partneris gyvendintų, testų reformas Tai pasakyti ir apie Tunisą, ir apie Maroką. Mes norime stiprinti dialogą e, demokratinė, demokratinė tema ir norime, kad įtvirtintų taika ir klėstėjimas. Sirijoje mes susidurime su didžiulė politinė ir humanitarinė krize. Negalime leisti, kad e, kitur regione, regione vykstantis konfliktai e, užgoštų tai, kas vyksta Sirijoje. Mes turime ir toliau tęsti pagalbą tiems, kas, tiekti pagalbą tiems, kas kenčia įskaitant ir pabėgėlius Libane ir Jordanijoje labai sudėtingos dabartinės aplinkybės parodo, kad mes turime konstruktyviai bendradarbiauti su partneriais. Negalime leisti, kad Libijoje įsitvirtintų chaos, e, chaosas. Mes darysime viską, kad būtų atkurta tvarka ir įsitvirtintų stabilumas. Aš tęsiu taip pat ES e, e, pasangas spręsti rytų artimų rytų konfliktą bendradarbiavimas su ponia Morgerini, pasinaudodamas visomis ES e, e, turimomis priemonėmis gerbėmėje kolegos. Uh, su vyriausiaja įgaliotinė, komisijos vicepirmininkė, aš bendradarbiausiu su Europos ekonominės erdvės šalimis, tam, kad mes užtikrintume, kad mūsų vidaus rinka ir keturios laisvės būtų apsaugotos. Negalime skirti dėmesio tik tai vienam kokiam dalykui. E, ponios ir ponai. ES laukia didžiuliai iššūkiai, būtent tuo metu, kai mūsų finansinės lėšos yra labai ribotos. ES turėtų prisimti savo atsakomybę, daugiau dėmesio skirdama tiek kaiminystės politikai, tiek ir plėtros politikai. Aš norėčiau kuo glaudžiau bendradarbiauti su jumis ir su jūsų komitetais, siekdamas užtikrinti, kad ES vykdys aktyvę ir tikslingą politiką su mūsų partnerėmis šalimis ir mūsų piliečiais. Aš esu nusiteikęs e, entuziastingai, bet kartu laikausi ir pragmatiško požiūrio. Mes turėtumėm dirbti iš vien, susitelkę ir vadovaudamiesi realių požiūrių. Turėtumėm e, stiprinti partnerystę su mūsų kaiminėmis, vadovaudamiesi mūsų europiečių interesais. Labai ačiū uždėmesi. Herzlichen Dank, Herr Kommissar.